Labą dieną, posėdį tęsėme. Vakarykščio posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai yra išdalinti, ar būtų pastabų. Panašu, kad ne. Tuomet protokolą laikome patvirtintų. Kitas, kiti darbo atvarkės punktai yra diskusijos apie žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidinėjimus. Pirmasis darbo atvarkės punktas yra Irakas ir konkrečiai mirties bausmė skirta Tarikui Azizui ir išpoliai prieš krikščionių bendruomenės. Pirmasis kalbėtojas mano sąraše yra pirmasis autorius, ponas Belderis, kuris kalbės 3,5 minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Vokietijos laikraštis lapkričio 12 dieną parašė, laikraštė buvo išspausintas straipsnis. Raganų medžioklė nukreipta prieš krikščionis Irake. Ir buvo pavaizduota krikščionių šeima, kuris slėpėsi bažnyčioje Bagdade. Ji ten slėpėsi po to, kai islamo teroristai pradėjo išpolius prieš e, krikščionis Bagdade. Ir tas kraujo praleimas įvykęs e, spalio 31 dieną buvo įvykdytas Bagdade, e, Dievo motinos katedroje ir tai nėra pavienis toks incidentas. Krikščionių mažuma šioje valstybėje jau eilę metų kenčia nuo persekiojimų religijos pagrindų. Tokia yra realybė Irake. Jeigu pažvelgtumėme, kiek, nu, kiek e, krikščionių išvyko iš Irako nuo 2003 metų, 115 tūkstančių krikščionių yra viduje perkelti asmenys Irake, taigi tie drąsūs, narsūs žmonės, kurie lieka savo valstybėje, ko jie gali tikėtis iš Europos. Juk jie yra krikščionių mažuma Irake, turinti ilgas tradicijas ir priklausanti vienai seniausių religinių grupių pasaulyje. Na ir aš kreipiuosi, prašydamas paramos krikščionims Irake. Ir dabar, kai jie e, persikėlė į kurdų regioną, kad jie galėtų pradėti gyvenimą iš naujo, atei, turėdami ateitį savo valstybėje. Tas pats pasakyta apie krikščionių e, mažumas prie Ninave miesto. Labai svarbu, kad tie žmonės galėtų pasiskolinti, gauti kreditus, pradėti savo gyvenimą. Krikščionių institucijos turi taip pat nedėlisant kreiptis į Irako vyriausybę, kad būtų uh, tapatybės dokumentuose nurodinėjama afiliacija vienai ir kitai religijai. Tokiu būdu e, būtų užkertamas kelias diskriminacijai. Tuomet, kai valstybėje tapatybės dokumentuose atsispindi priklausimas vienai ir kitai e, religiniai bendruomeniai, tokiu būdu e, vyksta diskriminacija. Ir aš kreipiuosi Irako valdžios institucijas ir taip pat prašau Irako parlamento penkių krikščionių narių teikti paramą krikščionių bendruomeniai Irake šiuo labai sudėtingu laikotarpiu. Aš manau, kad visais parlamentiniais kontaktais turime pasinaudoti su kolegomis Irake tam, kad e, galėtumėme įtvirtinti e, šį principą. Na ir aš išklausysiu Mario Mauro, aišku, pasisakymo. Tarybos atstovų dėja nėra, bet aš tikiuosi, kad taryba ir komisija viską padarys, kad e, ši informacija būtų perduota Irako valdžios institucijoms, kad krikščionys, krikščionių mažuma Irake galėtų išgyventi toje valstybėje. Dėkoju, ponė Dekaiser. Keturios su pusė minutės. Pone pirmininkai, jau nuo Irako karo šita šalis, užuot e, išsilaisvinusi nuo karinės dekratūros, vis labiau e, smenga į smurtą. Ir Sadamo Huseino pakorimo demonstravimas, parodimas niekaip, aišku, nesusilpino šitos smurto tendencijų, kaip tik jas sustiprino. Jūs puikiai žinote, kad ES kova prieš mirties bausmę yra mm, kova be pabaigos. Mes manome, kad panaikinę mirties bausmę Europoje prisidėjome prie žmonijos progreso. Todėl Todėl Tariko Azizo E, pasmerkimas būti pakartam kartu su keliais kitais e, Sadamo Huseino bendradarbiais mums atrodo e, na, netinkamas būdas jį nubausti. Ir aš manau, ir aš asmeniškai reiškiu savo nuomonę, kad paskutiniais savo buvimo valdžioje metais vis tik tai pamėgino atverti savo šalį pasauliu. Bet visa kaltė negali tekti Tariko Zizu. Negalime panaudoti Tariko Zizo e, na, kartuvių momento ir, ir tų vaizdų demonstravimo kaip e, Irako išlaisinimo simbolio. Taip negali būti. Ir aš taip pat remiu rezoliuciją dėl Irako krikščionių. Ačiū. Dėkuoju dabar vieną minutę, ponia Jatinmakė. Dėkoju. Mirties bausmė pažeidžia žmogaus teisę į gyvybę, kuri yra įtvirtinta visuotiniai žmogu, žmogaus teisų deklaracijoje. Bausmės ba, mirties bausmė paneigia visas žmogaus teisės. Tačiau 2009 metais 18 valstybių narių vis dar skyrė mirties bausmę. Vien Irake buvo e, mirties bausmė vykdyta 120 asmenų. O Irake buvo mirties bausmė pritaikyta 388 asmenims. JAV, Kinija ir kitos e, šalis. Tas valstybės, kurios taiko mirties bausmę, teigia, kad jie žudo žmonės teisybės vardan. Tačiau mirties bausmė nieko bendro neturi su teisingumu. ES yra pasiryžusi siekti, kad visur būtų panaikinta mirties bausmė. Ir mes tengiamės užtikrinti, kad visi pritartų šiam visuotiniam principui. Ši rezoliucija yra labai svarbus priminimas mums visiems apie tai, kad mes nuolatos turime kovoti su mirties bausme. Mes raginame Irako vyriausybę panaikinti mirties bausmę. Dėkoju. Vandalen for... Ponas Vandalen, vienai minutiai. Voorzitter, donkere wolken van moslim. Pone pirmininkė. Isla, islam, islamistų radikalistų uh, veik, tamsus debesis aptamdo visą pasaulį. Šie asmenys griebėsi ekstremalių kraštutinių veiksmų ir todėl daug kas yra priverstas bėgti iš savo šalies ir krikščionis yra tiesiog vienas iš pavyzdžių. Krikščionys kenčia nuo smurto Irake. Beje, jie gyvena tose žemėse kur kas ilgiau nei e, patys islamistai. Todėl mes turime paremti krikščionis. Turime reikalauti, kad jiems būtų leista likti savo žemėje ir, e, ir atlikti savo religinės apeigas laisvai. Todėl mes turime labai tvirtai paremti nuosaikės grupuotės Irake. Tai yra labai reikalinga. Ir galbūt mes taip pat galėtume taip užkirsti kelią galimiems tolesniems išpoliams prieš krikščionių bažnyčias Irake. Eh, Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Žaliųjų frakcija taip pat visiškai pritarė tiems eh, dviems elementams rezoliucijoje. Pirmiausia, turime išspręsti mirties bausmės problemą ir turime kreiptis, reikalauti, kad Tarikas Azizas nebūtų pasmertas myriop, taip pat ir kiti e, du pareigūnai. Taip pat visi Irake turi turėti teisę praktikuoti savo religiją. Išpolis religijos pagrindų yra smertinas dalykas. Taip pat pastebime, kad rezoliucijoje trūksta tam tikrų dalykų. Europos parlamentas nekalba apie žmogaus teisų pažeidinėjimus Irake. Ir Mes, ES valstybės narės, iš dalies esame už tai atsakingos. Karinės pajėgos leidžia kankinti žmonės, neteisingai su jais elgtis. Jungtinė karalystė e, žmogaus teisų teisme kovo mėnesį buvo pasmerkta už tokį savo elgesį. Ir taip pat tam tikrose tinklapiuose pasirodė um, pasmerkimų tokios praktikos. Taigi mes reikalavome, kad griežčiau būtų pasmerkta amerikiečių ir britų pajėgų vykdoma praktika Irake. Vyriaus, Jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausias įgaliotinis reikalauja, kad nelegalių pagrobimų ir kitokie atvejai būtų tinkamai ištirti. Ir mes turėjome apie tai užsiminti ir savo rezoliucijoje. Tyrimas buvo pradėtas Junktinėje karalystėje, jį reikia paremti ir atsakingi asmenys turi būti patraukti atsakomybėn ir ES ir taryba turi reikalauti to. Mes negalime nutilėti tokių dalykų. Obrigado, eh, senhor. Portas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad visi sutarėme, kad e, planas įvykdyti mirties bausmę Tarikui Azizui mums sukuria tokio tragiško farso e, situaciją. Tas asmo jau buvo pasmerktas kalėti iki gyvos galvos. Mes pritarėme tokiam nuosprendžiui, tačiau negalime nepasmerkti mirties bausmės paskelbimo. Tokio nuosprendžio paskelbimo. Norėčiau pasmerkti visus mirties bausmės įvykdymo atvejus Irake, negalime taikyti dvigubų standartų ir šiuo atveju ir kritikuoti mirties bausmės vykdymo žymiems asmenims ir nutylėti tuo met, kai pasmerktasis myriop yra mažiau žinomas asmuo. Taip pat norime pasmerkti išpolius prieš krikščionių bendruomenę, Bet nepamirškime, kad yra tūkstančiai žmonių, kurie yra sulaikyti Irake po e, karinės intervencijos ir dėl to ir kilo tiek daug įtampos ir konfliktų Irako bendruomenėje, visuomenėje. Euh, Na, situacija į Irake dėl Tarikozizo pasmerkimo ir krikščionių padėties sukėlė visišką pasipriešinimo poziciją mano frakcijoje, APP frakcija prieš mirties bausmę. Ir aš vis tik tai norėčiau e, išreikšti mūsų pasipiktinimą, mano frakcijos pasipiktinimą dėl to brutalaus krikščionių padėties Irake pablogėjimo. Noriu išreikšti mūsų tą gy, gyvą emociją prieš tuos visus mirtinus išpolius prieš krikščionius Irake. Taip pat e, Norime pasipiktinti tuo e, bjaurių įkaitų vadavimo operacija, kuri e, baigėsi krūvinai ir tikrai norime pareikšti užuojautą aukoms ir jų šeimoms. Mes norime iškilmingai ir kreiptis į Irako valdžią ir, ir su visų tam reikalingų griežtumu, kad Irako valdžia užtikrintų krikščionių teisės Irake, apsaugotų visas uh, E, religinės vietas, visas kulto vietas, garantuotų e, religijos laisvę visoms religinėms bendruomenėms, visų religinių mažumų mm, bendruomenių teisės. Ir taip pat užkirstų kelią etniniam smurtui. Tikrai laikas štai šaliai įtvirtinti stabilumą, taiką ir ginti teisingumo, laisvės ir tolerancijos vertės. Dabar kalbės parlamentinai frakcijų vardu ir pirmiausia apie, apie frakcijos vardu kalbės ponas Mauro. Vieną minutę. E Ačiū ponė pirmininkė. Tariko Izido pasmerkimas mirties bausme ir krikščionių tragedija, kurie persikėmė Irake. Ir logiškai yra, na, kaip ir atskiri klausimai, bet tikrai gerai, kad kartu kalbame apie juos, nes šią rezoliuciją, ką mes norime pasakyti, kad siekiame teisingumo Irake ir Irakui. Mes norime, kad teisingumas būtų gyventas Irake, nes tie krikščionys, kurie e, patapo įkaitais į e, fundamentalistų ir integristų grupuočių tarpusavį kovojančių, jie tikrai yra nekalti. Ir mes taip pat norime teisingumo Irakui, nes šita šalis nenusipelno, kad jos pastangos um, užtvirtinti taiką ir stabilumą uh, nueitų per niek, net jeigu tas žmogus, kuris pasmerktas mirties bausmė, yra nusikaltęs šaliai. Taigi mes siekiame bendradarbiavimo tarp ES ir Irako ir mes turime kelti sąlygas, turime tą ekonominę sutartį ir turime kelti savo sąlygas. Ir tos sąlygos turi priklausyti būtent nuo pagarbo žmogaus teisėms. Toliau vieną minutę yra skiriama poniai Gomes. Irakas ir Irako gyventojai jau ilgą laiką yra priversti kentėti. Jie kentėjo, kai šaliai vadovavo Sadamas, Sadamas Huseinas. Kenčia ir dabar. Po to, kai buvo nuvirstas Sadamo Huseino režimas, buvo tikimasi, jog bus užtikrinta pagarba žmogaus teisėms. Tačiau matome, kad žmonės yra grobiami, žudomi, yra rengiami baisus išpoliai prieš įvairias bendruomenės. Irako prezidentas pareiškė, kad jis neketina pasirašyti mirties nuosprendžio skirto Terikui Azizui. Mes Europos parlamente pasisakome prieš mirties bausmę, kad ir kam jį būtų skirta, kad ir kokioje šalyje jį būtų taikoma. Mes norime, kad mirties, mirties bausmė būtų panaikinta visame pasaulyje. Ir mes nenorime, kad jį būtų pritaikyta Terikui Azizui. O kalbėdama apie krikščionių bendruomenės, Noriu pasakyti, kad e, galima tik tai pasibaisėti tuo, kas įvyko Irake. Irakas turi labai seną e, religinę istoriją. Ir krikščionys yra šios istorijos dalis. Ir todėl Irakas privalo saugoti savo kultūrinį paveldą. Mes suprantame, kad e, Irake šiuo metu įsivyravo įvairių sektų rengiamas smurtas. Ir todėl manau, kad mes turime kalbėti su Iraku ir raginti jį panaikinti mirties bausmę. Dėkoju, aš kolegos esu priversta priminti jums, jog būtina laikytis jums skirto kalbėjimo laiko. Aš suprantu, kad šis klausimas daugam sukelia labai didelių rimtų aistrų, bet vis tiek prašau kalbėti nelgiau, nei jums yra leista. Pone Šakė. Um, Iraq... Čia pirmininkė, mėly kolegos. Irake mirties bausmė buvo nutraukta, kai įsivežė JAV 2003 metais, po to buvo atkurta 2004 metais. Daug žmonių buvo pasmerkti miriop, daug buvo mirties bausmės įvykdymo atvejų. Aišku, svarbu užtikrinti teisingumą bet kurioje valstybėje, įskaitant ir Iraką. Politikai, buvę politikai irgi nėra išimtis, kadangi jie prisima galutinę tiesiogę atsakomybę už smurtą ir pažeidinėjimus. Žinome, kad žmogaus teisų pažeidinėjimai valdant, Sadam, valdant Sadamui Huseinui, jo patikėtiniams buvo neproporcingi. Taigi, aišku, labai svarbu šis procesas, norint užtikrinti susitaikymą, ir tai yra konstruktyvius žingsnis į priekį siekiant geresnės ateities. ES yra vertybių bendruomenė, unikali vieta pasaulyje, ypatingai kalbant apie mirties bausmę, kurią mes absoliučiai panaikinome. Santykiuose su kitomis valstybėmis, ar tai būtų JAF, ar Kinija, Iranas, ar Irakas, mes jaučiame, kad nega, žmonių negali būti atimta teisė į gyvybę kaip bausmė. Prezidentas pasakė, kad nepasirašys mirties bausmės įvykdymo orderio ir mes sveikiname šį ženklą. Tai turėtų būti teisinė valstybės principais grindžiamos visuomenės pagrindinis elementas, kai visos žmogaus teisės yra gerbiamos. Svarbu, kad Irako vyriausybė toliau žengtų tuo, tuo keliu ir e, patrauktų atsakomybę tuos, kurie pažinėja žmogaus teisės. Aišku, Irako valstybė yra labai gležna ir tokie mirties būkties įvykdymai dar labiau pažeidžia šią valstybę. Labai svarbu, kad būtų pasirašytas papildomas protokolas e, pakte dėl pagrindinių teisių, civilinių ir politinių teisių. Tai būtų labai sveikintinas žingsnis įtraukiant Iraką į tarptautinę bendruomenę. Ačiū. E, kitas kalbėtojas yra ponas Koval, bet kiek suprantu, jo salėje nėra. Taigi tuo met periname prie ponios Veržėt, kuri kalbės GUE frakcijos vardu. Dvi minutės, prašau. Merci, madame la... Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcija GUNGL e neprisijungia prie bendros rezoliucijos dėl šio klausimo, nei dėl Tibeto rezoliucijos. Šio ketvirtadienio popietės seansas tikrai yra surrealistinis, sakyčiau. Tai tokia tuštuma, fizinė tuštuma, tiek ir temos nagrinėjimos ir tai, kaip jos yra nagrinėjimos, atrodo surrealistiškai. Viskas akivaizdu, kai kurios šalis, kai kurios temos tiesiog prieštarauja E, mūsų ginamoms žmogaus teisų vertybėms. Ir tai kenkia ES patikimumui šioje srityje, žmogaus teisų srityje. Ir e, taip tik tai sutvirtina tuos, kurie skelbia, kad ES gina tik tai vakarinį, vakarietišką žmogaus teisų modelį. E, taip, mes smerkėme mirties bausmės, kuri, kuri, kuri palėtė ir Tariką Zizą, bet taip pat mirties bausmė e, yra pasmerkti mirti ir, ir daug moterų ir vaikų. Mums būtų patikę, kad mes būtumėm pasmerkę Irako pajėgų viso, įvairiausius veiksmus, tiek ir okupacinių jėgų veiksmus, kad mes pasmerktumėm. E, Bet kokias smurto formas, juk šiandieną yra smurto prieš moteris e, atsisakymo diena. E, mes tai, aš taip pat būčiau norėjusi, kad mes pasmerktumėm tai, kaip Junktinės valstijas apleido Šrafo stovyklą e, ir nesirūpino šimtais tūkstančių žmonių, kurie gyvena tose stovyklose. E, Taigi, GUE-NGL frakcija susilaikys balsuodama dėl šitos revoliucijos ir dėl, balsuodama dėl rezoliucijos dėl Tibeto. Thank you, uh, Dėkuoju. Toliau kalbės nepriklausomas uh, parlamento narys ponas Obermeier. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Lapkričio 10 dieną buvo susprogdinta bomba šalia katalikų bažnyčios ir žuvo penki žmonės. Žinome ir apie kitus išpolis. Per pastrusius metus 900 e, tūkstančių irakį e, krikščionių buvo priversti pabėgti iš Irako. Krikščionių problemos yra aktualios ne vien Irake, bet ir visoje, e, visose artimuosiuose rytuose. Egipte ir Turkijoje Krikščionys yra persekiojami taip pat ir tai yra visai šalia ES sienų. Mes turime pakankamai priemonių tam, kad apgintume krikščionių bendruomenės. Pagalvokime apie Kiprą, pavyzdžiui. Nuo e, šiaurinės Kipro dalies okupa, okupavimo buvo sugriauta daugybė bažnyčių. Arba jos buvo konvertuotos į mečetės. Ir tai vyksta viduržymio jūros regione, visai šalia ES. Aš manau, kad mums reikia stebėsinos sistemos, kuri leistų mums stebėti, ar nepažydinėjimus yra krikščionių teisės visame pasaulyje. Be to nepamirškime, kad galima įtraukti atitinkamus straipsnius ir į mūsų prekybos susitarimus su šiomis šalimis. Mes turime žmogaus teisėms skirtą straipsnį, tačiau manau, kad būtina taip pat atskirai įtraukti straipsnį skirtą krikščionių apsaugai. Tarikas Azizas ir Sadamo Huseino vyriausybės nariai. Aš manau, kad negalima jų žudyti, kad ir ką jie būtų padarę praeitėje. Mes negalime leisti, kad jiems būtų įvykdyta mirties bausmė ir turime reikalauti to labai aiškiai. Dėkuoju, toliau kalbėtojai savo vardu, vardu ir pirmiausia ponio Delangė. Dėkuoju, pirmininkė. Mes gyvename saugioje Europos Sąjungoje ir mums atrodo, kad teisė išpažinti religiją yra privati teisė, tačiau Irake situacija kitokia. Tai yra kartu ir, ir tai yra ir didelė grėsmė, ne tik privatus reikalas. Mes smerkėme išpolius prieš krikščionis ir nesnei vykusiai išpolį Mosulo mieste. Jau buvo minėta, kad ir kaimo vietovėse yra žudomi krikščionis. Irako viduje yra labai mažų, daug perkeltųjų asmenų ir tai yra krikščionys. Negalime tiesiog stebėti įvykių Irake. Pirmiausia, ES privalo raginti Irako vyriausybę, kad ir kokia silpna jį būtų, imtis veiksmų. Kaip ir sakė ponas Mauro, mes privalome į rengimą partnerystės susitarimą su Iraku įtraukti reikalavimą, kad Irako krikščionims būtų skirta e, e, e, vieta Irako visuomenėje. Dėkuoju. Arvoisa puhemies, on järkyttävää ja sietämätöntä. Panas Repo. Dėkuoju, pirmininkė. Mus visus sukrėtė tai, kad Irake dėl religinių įsitikinimų yra žudomi nekalti žmonės. Manau, kad mes turime labai aiškiai pasmerkti šiuos išpolius. Šie asmenys tiesiog išpažįsta savo tikėjimą. Visi turime teisę tą daryti. Ir galime kalbėti ne vien apie krikščionys, kalbame apie teisę turėti savo religinius įsitikinimus. Ir tai yra teisė aktuali visiems. Reikia daryti viską, kad būtų užkirstas kelias galimiems pusimiems išpoliams. Europos parlamentas savo rezoliucijoje e, palaiko Irako gyventojus, pasisako prieš smurtą. Mes smerkiame bet kokį smurtą. Ponas Kelam, vienai minutiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Daugiau nei 50 krikščionių buvo nužudyta Irake per vieną mėnesį. Naujoji Irako vyriausybė privalo prisimti atsakomybę, kad užtikrintų lygias visų piliečių teisės, bet užtikrintų ir užtikrintų jų saugumą. Tik tai taip Bagdadas galės užsitarnauti pagarbą savo pačių žmonių, bet ir kartu galės pagerinti santykius su ES. Situacija kelia E, nerima ne viena rake, bet ir kitose e, artimų rytų šalise. Krikščionys yra e, priversti bėgti iš tų šalių, kuriuose gyvena. Ir, ir didžioji dauguma šių krikščionių yra sirai ir dabar jie virto pabėgėliais. Vykdant bendrą ūsinio politiką, būtina dažnai kalbėti apie uh, teisę religinius įsitikinimus ir, ir manau, kad susitarimus būtina įtraukti atskirą straipsnį apie religinę laisvę. Ponas Palieskis, vieną minutę. Pirmininkė, per pastaruosius metus krikščionių bendruomenė Irake patiria religinio smurto ir persekiojimų ekskalaciją. Krikščionis įbauginti sprogimų ir žudinių bėga iš Irako. Smerkdamas žiaurius teroristų antpolius teisybės dėliai noriu pasakyti, kad amerikiečių invazija paaštrino šiuo atžvilgiu situaciją todėl ir ant jų krenta atsakomybė gerinant padėtį. apskritai religinis ir nacionalinis susiskaldymas tarpusavio neapykanta irake pasiekė tokį laipsnį kad valstybei iškyla rimtas pavojus. demokratinis pasaulis laukia kad irako valdžia kuo greičiau panaikintų mirties bausmės vykdymą sveikintinas irako prezidento sprendimas netaikyti mirties bausmės tarikui azizui tačiau įdėmiai stebėsime kaip šiuo atveju pasielgs parlamentas. ačiū. Dėkuoju, toliau vieną minutę ponas Poselt. Pone pirmininkė. Po dviejų tūkstančių metų krikščionių gyvenimo Irake, štai mes susidurėm su skandalu, kad po vakarinio pasaulio, vakarų pasaulio įsikišimo šiandien šitai krikščionių bendruomeniai grėsia išnykimo e, pavojus. Tai tikrai ne, nepriimtina, tai, tai yra netgi daugiau nei paprastas bendrasis religinės laisvės klausimas, tai tiesiog skandalas. Aš džiaugiuosi, kad gruodžio mėnesį Irako krikščionių viskupai atvyks e, čia ir mes galėsime su jais aptarti jų religinės bendruomenės padėtį Irake. Na, viskas čia yra aišku, nereikia būti akliems. Juk kalbame ne tik tai apie simbolinį gestą. Mes esame atsakingi. 80 procentų europiečių yra krikščionis. Be abejonės mes pasisakome už religijos laisvę, bet kas turi uh, Kam turi rūpėti tie asmenys ten, jeigu mes jais nepasirūpinsime, nes jie yra diskriminuojami Sadamo Huseino. Jie buvo diskriminuojami Sadamo Huseino laikais, bet jie išgyveno tą diskriminaciją, o dabar jie yra ties išlikimo bedugne. Būtent dėl šios priežasties Europos parlamentas turi išties pabrėžti, akcentuoti šią problemą. Aš tikrai kreipiuosi, apeliuoju į ponę Ašten, kad ji tikrai pasirūpintų krikščionių padėtim Irake. Ačiū yra nemažai norinčių pasakyti pagal spontaniškus pasisakymus. Pirmasis bus ponas Sonikas. Ačiū, ponė pirmininkė. Krikščionys yra žudomi įvairiose pasaulio vietose - Sudane, Indijoje, Indonezijoje. Ir štai nėra aišku, kas su jais atsitiks rytoj. Jie susiduria su agresija, išpoliais, turi slapstytis, turi slėpti savo religiją netgi tose vietos, vietose, kurių, kur turi labai ilgas šaknis, kur tos religijos šaknis yra gilesnės nei islamo religijos. Ir niekas nėra daroma, kad būtų pasirūpinama tų žmonių saugumu. Jų vienintelė kaltė yra ta, kad jie puoselėja savo religiją. Musulmonų fundamentalizmas naikina arabų krikščionis ir jokia bendruomenė tokio likimo nenusipelnė. Nėra ne vienos tautos, kur musulmo, su musulmonais būtų taip blogai elgiamasi kaip su krikščioniais musulmoniškose žemėse. Parlamentas turėtų parengti pranešimą apie krikščionių padėtį musulmonų valstybėse. Ir tie klausimai turi būti sprendžiami ir deranti su tomis valstybėmis. Dėkoju. Det finns inget mer ologiskt än dödsstraffet, att döda någon för att visa. Mirties bausmė yra visiškai nelogiška. Reikia kažką, nu, reikia kažką nužudyti, kad jam parodytum, kad jis neturi teisę žudyti. Tai juk nelogiška. Mes puikiai žinome, kad Irakas daug iškentėjo visų pirma Sadamo Huseino režimo metu, kuomet mes kritikavome patį režimą, po to jis buvo okupuotas valstybės, kuri atseit mėgino ten į, įdėkti uh, na, ginklų valdžiai, represija. Ir ta represija vis dar tęsiasi, šiuo metu dabar tęsiasi prieš krikščionis ir reikia, kad jį liautųsi. Reikia, kad tas smurtas prie krikščionis yra keliautus ir mes turime imtis mums tenkančias atsakomybės. Juk galiausiai ten vykdomas etninis valymas, nebijo, nebijokime šitų žodžių. Šie žmonės yra priversti išvykti iš Irako ir mes net negalime įsivaizduoti, kad jie galiausiai, tarkime, turės būti išsiusti iš ES, mes jų negalėsime ten gal gražinti, nes tikrai žinosime, kad jie ten kenties. Ponas Šimanskis. Dėkuoju, ponas Šimanskis. Dėkuoju, pirmininkė. Irako vyriausybės ketinimai yra geri, tačiau privalome raginti šią vyriausybę tam, kad ji labiau pasirūpintų krikščionių bendruomenė, kuri nulatos yra persikiojama, nulatos yra žudoma ir puolama. siekiant tik vieno tikslo - visiškai ją išnaikinti. Ši bendruomenė gyveno Irake tūkstantmečiais ir ES turi labai aiškiai pasakyti, kad e, tai, kas šiuo metu vyksta, yra visiškai neprimtina ir kai kurie valdžios atstovai privalo taikyti e, savicenzūrą tam, ką jie sako. visos diplomatinės tarnybos, ir aš kreipiuosi pirmiausiai ponė Ašton, kad turi apsaugoti religinės bendruomenės. Ponas Sūry. Pone Sūry. Ačiū. Krikščionis, aišku, be abejonės, gal labiausiai persikama religinė grupė pasaulyje ir vidurio rytuose jie ekstremistų yra laikomi kaip teisėtos teisėti taikiniai. Ir aišku, jie siekia išvaryti krikščionis iš regiono. Šitas regionas, juk ir, jame ir gimė krikščio, krikščionybė. Ir tai yra istorinė, istorinis jų regionas ir reikės ten išsaugoti tam tikras uh, balanso. Ir įvykiai Bagdade yra tik tai kulminacija visos situacijos, kurią mes taip ilgai stebėjome pasyviai. Europos Sąjunga yra uh, global, globalinis veikėjas daugelį tos to regiono valstybių ir turi jį išreikšti savo pasipiktinimą tvirtai ir aiškiai. Diskriminacija, kokia ji bebūtų, negal, jo, jos negalima toleruoti. Demokratija šiame regione nenugalės, jei žmogaus pagrindinės teisės ir laisvės, tokia kaip religijos laisvė, nebus išsaugotos ar apgintos. Ponas Silvestras. Grazie, Presidente, da questo Parlamento forte. Ačiū, pirmininkė. Šis parlamentas turi griežtai pasisakyti ir pasmerkti agresiją, kuri vykdoma prieš mažumas Irake. Diskriminacija vyksta jau gan ilgai daugiau nei 2000 metų. Aišku, mes turime remti nuosaikiuosius, bet yra krikščionių, kurie persikėlė į Kurdistaną ir kitur. Ir aišku, reikia atsisakyti religinės nuorodos tapatybės dokumentuose. Religinė, e, krikščionių religijoje garbinamas kryžius, kryžius laikomas mirties simboliu, bet ne, kryžius yra išsilaisvinimo simbolis. Taigi mes turime pasirūpinti, kad e, tokio simbolio garbinimą, už tokio simbolio garbinimą žmonės nebūtų žudomi vien dėl to, kad eina į bažnyčias. Uh, Ačiū dabar, kviečiu komisarą Levantovskį sureaguoti. Pone pirmininkė, Europos komisija su dideliu nerimu pritarė parlamento išsakytiems žodžiams, parlamentarų žodžiams apie žmogaus teisų padėtį Irake. Užsienio reikalų taryba pirmadienį išsakė griežtą pasmerkimą toleri, e, ekstremistų išpoliams prieš civilių, civilinių gyventojų išpolius religinėse vietose, bažnyčiose. Vyriausiai galiotinė vicepirmininkė Ashton po tų išvadų pabrėžė, kad naujoji vyriausybė Irake turės siekti tautos sutaikymo. Tai reiškia, kad reiks atstovauti visiems irakiečiams, visų jų interesams, nepriklausomai nuo religijos ar etinės grupės. Asmenys priklausantys mažumoms turėtų tapti pagrindiniu prioritetu. Dialoguose su Raku ES gan dažnai pabrėžia susirūpinimą žmogaus teisų padėtimi, įskaitant ne tik e, tikėjimo religijos laisvę, bet ir dėl mirties bausmės. Prieš dešimt dienų ES skubiai tiesiogiai kreipėsi į valdžios institucijas, e, sureaguodama į vyriausiojo teismo, aukščiausio teismo sprendimą pasmerkti myriop penkis buvusio režimo pareigūnus, įskaitant Tariką Zizą. Europos Sąjunga priminė, kad griežtai pasisako prieš mirties bausmę, nepriklausomai nuo aplinkybių ir siekia visapusiško mirties bausmės moratoriumo kaip pirmojo žingsnio. Žmogaus teisės užima svarbę reikšmę, svarbę vietą bendradarbiavimo ir partnerystės susitarime, kurį ketiname pasirašyti greitai su Iraku, tai tiesiog nesatsakymas ponios Delang klausimą. Nuo 2003 metų bendradarbiavimas su Iraku buvo pagrystas pagrindinių teisių, teisinės valstybės principų įtvirtinimu. ES per ES Juskleks ir bendrijos paramos priemonės buvo skirtas finansavimas labiausiai pažeidžiamoms Irako bendruomenėms. Dauguma jų yra viduje perkelti asmenys ir gyvena tose vietovėse, kur yra labai daug mažumų atstovų. Taigi reikia reikalingo samoningumo e, kampanijos įtraukiant pažydžiamiausias grupės, taip pat reikia atkurti, atstatyti mokyklas tokiuose e, vietovėse, kurios buvo paminėtos diskusijose, kur yra daug krikščionių e, mažumos atstovų. Taip pat reikia pasiekti labiausiai pažeidžiamus asmenis ir Irake, ir už Irako ribų. ES negali skirti paramos konkrečioms etinėms mažumos bendruomenėms, bet gali padėti e, kenčiančiems irakiečiams, nes, irakiečiams nesvarbu, kurie begyventų. Taip pat turime įvertinti iššūkius, su kuriais tenka susidurti. Irako vyriausybei nėra lengva kovoti su ekstremizmu, ekstremistais, kurie bando, į, bando įvesti įtampą ir laikosi smurto. Taigi labai svarbu išsaugoti žmogaus teisės ir ES bandys padėti Irakui kuo galima greičiau, tam, kad būtų pasiekta, pasiekta pažanga. Irakiečiai to nusipelnė. Dėkuoju. Dėkuoju komisijos nariui. Aš gavau septynis rezoliucijos projektus. Mes baigėme svarstyti šį klausimą ir balsuosime rezoliucijų projektų, rezoliucijos projektų po šių svarstymų. Toliau perėmėme prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra prie